Quelques informations pour ceux qui souhaitent les entendre. Je vous informe que conformément à l'article 3, par... Informacija. Pagal darbo tvarkos taisyklės, jūri komitetas yra tikrinęs e, Petri Sarvama e, galės ir Rebekos Taylor e, parlamentinį mandatą siūlau patvirtinti tai, jeigu nėra prieštaravimų ją patvirtinti. Taip pat Aldės EPP prašymas dėl paskirimų į biudžeto komitetą pono Avel vietoj Kozolino. Peticijų komitete pona Rebeka Taylor nebėra tikroji narė. Delegacijoje parlamentinio bendradarbiavimo